Se siete d'accordo possiamo cominciare pur con qualche minuto di. Na kągi, gerbėjai kolegos, manau, kad galime pradėti posėdį. Jau šiek tiek vėluojame. Ryte dirbome labai intensyviai ir dabar tikiuosi, po pertraukos galėsime tęsti darbą. Ryte susitikome su keturiais Graikijos ministrais ir aptarėme labai įdomią ir gal gan įtemptą Graikijos pirmininkavimo darbo tvarkę. Šiandien mes svarstysime labai svarbaus pranešimo pakeitimus, dėl kurių balsuosime vasario 24 dieną Strasbūrė. Ir turėtumėme laikytis darbo grafiko, tam, kad galėtume darbą baigti dar iki rinkimų. Taigi dabar siūlau pradėti nagrinėti pateiktus pakeitimus. Šį pranešimą svarstėme jau anksčiau. Dabar svarstysime pakeitimus. Iš karto žodį suteiksiu mūsų pranešėjai, poniai Del Castilio, ir po to leisime pasisakyti kolegoms. Man buvo pranešta apie tai, kad kai kurios kolegas pavaduos, kiti kolegos. Pilar, prašau. Dėkuoju, dėkuoju ir laba diena visiems. Atsiprašau, kad aš šiek tiek pavėlavau, bet aš dalyvavau labai skubiame, labai svarbiame susitikime ir jisai dėja nesibaigė laiku. Bet vienai per kitaip aš manau, kad mes turėsime pakankamą laiko tam, kad aptartumėme visus pakeitimus gan išsamei. Aš kalbėsiu gan trumpai, Aš tiesiog norėčiau kreiptis į kolegas ir pasakyti, kad e, nekartą bendravau ir su šešėliniais pranešėjais, ir su kitais kolegomis čia ir kitose susitikimuose. Ir mes su jais aptarėme mano nuomonę, e, jų nuomonę apie šį dokumentą, kuris yra skirtas elektroninių ryšių uh, dokumentų paketui. Iš karto noriu pasakyti, kad nepaisant to, kad laiko turėjome labai nedaug ir nuo to laiko, kai šį pasiūlymą patekė komisija, mes dirbome gan sparčiai ir komisija, ir ypatingai komisijos narė ponė Krūs, stengiasi padaryti viską, kad būtų pasiūlyme įtrauktos priemonės, kurios galėtų paskatinti elektroninių ryšių bendros rinkos kūrimą. Ir darė viską, kad šios priemonės būtų parinktos dar iki šios kadencijos pabaigos. Nes jie supranta, kad šios priemonės yra reikalingos tam, kad mes galėtume kurti bendrą skaitminę rinką, kad galėtume plėtoti skaitmininę ekonomiką. Mums reikia gerai funkcionuojančios elektroninių ryšių rinkos Europoje. Europos parlamente mes šiuo metu išgyvename ypatingą laiką. Ar tai mūsų kadencijos pabaiga? Ir turime būtent dabar padaryti viską, kad užtikrintumėme, kad mūsų darbas prisidėtų prie sektorėje galiojančių sąlygų gerinimo. Aš kalbu apie telekomunikacijų ir elektroninių, kitų elektroninių ryšių rinką, bet ypatingai apie telekomunikacijų rinką. Parlamentas turėtų padaryti viską, kad mes realiai prisidėtume prie teigiamų pokyčių šiame sektoriuje. Ir būtent tokiame kontekste mes ir turėtumėme vertinti komisijos pateiktą pasiūlymą. Jos tikslas yra labai geras, labai platus. Jis turės didelės įtakos mūsų ūkiui, e, jis pateiks mūsų konkurencingumą, padės mums kurti naujas darbo vietas ES. Taigi, toks tikslas yra labai ambicingas, labai plačios apimties. Ir kai kalbame apie šio pasiūlymo konkrečias detalės, turėtume nepamiršti tai, ką aš ką, apie ką aš ką tik kalbėjau. Tai yra tai, kad mes turėtumėme suvokti, jog mes nesbaigsime kurti bendros skaitmininės rinkos, bet mes galime padėti labai tvirtus jos pagrindus, galime išplėtoti įvairius jos elementus. Ir šis pasiūlymas apibrėžė kelias priemonės, kurias įgyvendinus mes pastebėsime labai teigiamų pokyčių, jei be abejo priimsime tinkamus sprendimus. Jeigu mūsų sprendimai bus nelabai tinkami, tuomet ir vargu galima bus, ar, tik, ar galima bus tikėtis, kad ši sistema gerai funkcionuos. Mes norime, kad spektro politika būtų patobulinta. Norime, kad spektras būtų naudojamas geriau, nes tai yra labai svarbu plėtojant skaitmininiau ekonomiką. Nes spektro politika yra labai svarbi, kai kalbame apie plačiai juoščių ryšio plėtotę. Bet to nepamirškime, kad e, yra ir kitų aspektų, kitų dalykų, kurie uh, yra tiesiogiai susijęs su tuo, kaip galima būtų patobulinti telekomunikacijų rinkos veiklą visoje Europos Sąjungoje. Apibrėždama savo poziciją, kalbėjau, kad reikia atsisakyti pernelik didelės biurokratijos, reikia vengti pernelik sudėtingų normų, priemonių. Būtų gerai, jeigu mes galėtume turėti vieningą autorizavimo sistemą. Nepamirškime ir Beriko. Berik, Berikas yra labai svarbi institucija. Ir ji gali spręsti daugybę su reguliavimu susijusių klausimų. Berikas pradėjo dirbti tik neseniai bet jau įrodė gebantis e, spręsti įvairiausius klausimus. Todėl jo vaidmenį reikia stiprinti. Taip pat reikėtų daryti viską, kad jo vaidmuo būtų tinkamai pripažintas. Ir ir kitų dalykų, kurie yra tiesiogiai susijęs su pačia interneto esme. Aš tikiuosi, kad jūs visi pritarsite man. kai aš sakau, kad mes turėtumėme nepamiršti platesnio konteksto, kai svarstame šį pranešimą. Internetas pirmiausia yra skirtas tam, kad jisai mus visus suvienytų. Jis nėra skirtas tam, kad kas nors o, o, būtų atskirtas nuo mūsų. Ne, internetas turi būti prieinamas visiems. Ir būtent todėl jis yra, yra toksai svarbus. Ypač, kai mes kalbame apie mūsų ūkio konkurencingumo didinimą. Internetas yra labai naudingas teikiant įvairias paslaugas, švietimo paslaugas, plėtojant mokslinių tyrimus, teikiant ir viešasias, viešasias paslaugas, pavyzdžiui. Jis padeda įmonėms išbandyti įvairius verslo modelius, padeda žmonėms kurti naują verslą. Todėl mums reikia labai plačios vizijos reikia pakankamai valios įgyvendinti visus šios pokyčius. Jei mes bandysime apriboti internetą, mes kartu pribosime ir interneto potencialą, mes neleisime savo pasinaudoti tuo potencialu. Todėl sakau, kad e, tie, kas nori, jog internete būtų taikomi tam tikri apribojimai, tiesiog pamiršta, kas yra internetas ir, ir kokį vaidmenį jis vaidina tiek mūsų piliečių, tiek verslininkų, tiek vartotojų gyvenime. Aš manau, kad mes visi turėtumėme daryti viską, kad interneto potencialas būtų kuo geriau išnaudotas, kad būtų kuriama labai aiški ir plati interneto vizija, atsižvelgiant be abejo į e, naujausias technologijas, į e, technologinius pokyčius. Būtų puiku, jeigu mes visi galėtumėme susitarti dėl visų šio dokumento aspekto. Jau minėjau, kad internetas yra atviras pagal savo prigimti, pagal savo esmę. Ir jei visi tai suprastumėme, tuomet susitarti būtų kur kas paprasčiau. Toliau tarptinklinis ryšys ir su juo susiję aspektai. Aš tikiuosi, kad mes visi suprantame, jog atėjo laikas atsisakyti pagaliau tarptinklinio ryšio mokesčių. Nesvarbu, ar tai būtų mokesčiai už skambučius, ar, ar už SMS žinutės, ar už duomenų perdavimą. Tai būtų naudinga ne vien vartotojams, bet ir e, paslaugų teikėjams. Kartais būna tai, kad e, e, kokia nors bendrovė teikianti internetinio ar mobilio ryšio paslaugas negali susitarti su e, kitu teikėju. Ir tuomet tenka mokėti didelius mokesčius. Be abejo, čia yra tam tikrų niuansų, dar, kurios, kurios dar reikėtų aptarti, bet vienai per kitaip, aš manau, kad iš esmės, aš manau, kad mes visi sutarėme, aš bent jau matau, kaip formuojasi tam tikras konsensusas šiuo klausimu. Pakeitimų buvo pateikta nemažai, nors džiugiuosi, kad ne, ne per daug. Ir iš esmės, man atrodo, kad mes galėsime susitarti dėl visų klausimų sutarimas yra įmanomas, aš manau. Ir kalbėdama atvirai turiu pasakyti, kad šiam pranešimui galės pritarti dauguma šio, šio komiteto narių. Mes šiandien svarstysime e, pakeitimus, po to juos tvirtinsime ir balsuosime savo komitete vasaro 24 dieną, po to vėliau balandžio mėnesį svarstysime šį pranešimą plenarnėme posėdėje ir tai reiškia, kad trišalės darybas su, su taryba galėsime pradėti jau rugsėjo mėnesį. Jei taip ir dirbsime, bus puiku ir tikiuosi, kad mes realiai galėsime išiškinti parlamento poziciją, nagrinėdami šį dokumentą. Dėkuoju kolegoms ir dar kartą noriu pasakyti, kad niekas nesupras mūsų, jei mes nepasinaudosime šią progą žengti tokį svarbų žingsnį. Ir būtų gerai, jei mes komitete ir pato visame Europos parlamente suformuotumėme labai aiškę poziciją dėl šio komisijos pasiūlymo. Rengdama pranešimą, aš tengiuosi išdėstyti savo mintis dėl šių pasiūlymų, po to gavau pakeitimus, juos nagrinėjau ir Tikiuosi, kad mes visi dirbsime toliau, suvokdami, jog internetas turėtų būti atviras, kad negalima jame taikyti jokių ribojimų. Ir tikiuosi, kad mes visi žengsime kuo didesnės įtraukties e, keliu. Jeigu mes prarasime šią galimybę, tuomet mums teks po to pasiaiškinti, savo piliečiams, nes jie vargu ar supras tokį požiūrį. Štai ką norėjau pasakyti ir dabar nekantriai lauksiu jūsų pastabų. Dėkoju. Ačiū, Pilar. Ačiū už labai tokią išsame detalę įžangą. Dar ne visi kolegos susirinko. Socialistai. Edith Herzog, prašau, pavaduojantį koordinatorę. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau atsiprašyti, kad Rintrautman e, negalėjo atvykti į šį posėdį ir ji perdavė man savo mintis, kurias aš aš perskaitysiu jums tiesiog tam, kad kolegos žinotų, ką jie nori pasakyti ir kad viskas vyktų skaidriai. Dabar komentuodama konkrečiai e, pranešimą. Vieninga e, autorizavim, vieningas autorizavimas. Čia susitarti bus tikrai labai paprasta, laikantis pranešėjos išdėstytos pozicijos, turint bendrą notifikavimo pranešimų teikimo sistemą ir po to, kurią valstybės narės galės po truputėlį, uh, uh, truputėlį derinti. Uh, Ponas Sado parengė pranešimą, kuris buvo patvirtintas ir jame yra parašyti, pasakyta, kaip galim būtų patobulinti Beriko vaidmenį. mes manome, ten yra išdėstytos mūsų mintis apie tai, ar reikia pertvarkyti jo veiklą ir ne, ir ar reikia sustiprinti jo veiklą. Na, bet tačiau mes manome, kad, kad dabartiniai pasiūlymai žengia per toli mes manome, kad nereikia iš esmės keisti Beriko struktūros. Aš čia nuo savęs noriu pridurti, kad, kad mūsų darbotvarkė yra numatyta diskusija su naujų Beriko e, narių, jis e, yra iš mano šalies ir Jis turi nemažai patirties darbo taryboje ir puikiai žino, kad reikia, taryba privalo bendradarbiauti su parlamentu, kad Berikas turėtų taip pat bendradarbiauti su taryba. Ir mano pagrindinė pastaba būtų tokia, kad nereikia nieko dabar keisti, reikia gal kai ką patobulinti, bet iš esmės e, struktūros nereikia keisti, Beriko struktūros nereikia e, keisti. Toliau, internetas atviras verslo, e, verslo įmonėms. Uh, Mes žinome, kad energijos kainos yra labai aukštos ir todėl turime daryti viską, kad elektroninių ryšių kainos, elektroninių ryšių paslaugų kainos būtų kuo mažesnės. Ir kad e, dėl šių ryšių ne, neatsirastų papildoma našta įmonėms. Apie tai kalbama yra devintojoje rekomendacijoje e, kuri ragina sukurti suderintą elektroninių ryšių rinką, kurią galėtų naudotis visos mūsų verslo įmonės. pakeitimai 751, 752, 755, kur kalbama apie skaitmeninės e, e, paslaugas. Šios pakeitimus dar galima būtų be abejo svarstyti, bet nepamirškime, kad mūsų sprendimas gali turėti įtaką kitiems teisės aktams, kuriuose naudojamos yra tos savokos, ar tai būtų duomenų apsauga ar kiti klausimai. Todėl, jei mes norime pakeisti formuluotės, kurios yra susijęs su žmonių ryšių teikėjų santykiais, uh, tuomet reikėtų geriau panagrinėti pagrindinės apskritai šioje srityje taikomas savokas. Toliau e, spektras. Čia mes turėtume laikytis dabar galiojančios direktyvos, nes taip užtikrinama tinkama pusiausvė tarp e, e, spektro naudojimo ir, naudo, ir sąnaudų. Bet yra du nauji elementai į kuriuos reikia atsižvelgti. Pirmiausia, reikia užtikrinti didesnį augimą, kad būtų aišku, kiek galioja e, licencijos. Ir šį klausimą dar galima svarstyti. Ir antra, mums reikia sukurti, sukurti e, pritaikant septintojo straipsnio procedūrą, europinį lygmenį, europinę, e, europinį matmenį. Jei be abejo komisija norės prisimti tokią sukomybę už spektro valdymą. Katrin Trautman pateikė kelis pakeitimus, kuriais siekiama yra užtikrinti, kad įvairios naujos technologijos galėtų būti dėgiamos kartu. Tai tiek ir iš esmės mes pritarėme daugeliu iš pranešėjų pasiūlymų. Tačiau yra du klausimai, kurie kelia šiokių tokių problemų. Kasgi tai yra? Pirmiausia, tai yra tarptinklinis ryšys. Komis, parlamentas pasisakė už tai, kad būtų panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčiai Bet čia dar reikės kalbėti, nuo kokios datos turėtų įsigalioti e, e, šis mokesčių panaikinimas. Ar jau 2015 metais, ar 2016 metais ir kaip tai turėtų būti daroma. Taigi, ką daryti? Ar mums reikia nustatyti kokias nors e, viršutinės ribas taikomiems mokesčiams, ar gal jų atsisakyti visiškai? Toliau prieiga prie interneto paslaugų. Čia turėtų būti atsižvelgta į e, specializuotas paslaugas ir į e, srautų valdymo specifikaciją, taip pat ir į e, tinkamiausios pastangos teikti paslaugas principo, principą. Čia taip pat labai svarbios yra savokos. Savo Kai kalbame apie srauto vaidmį, e, valdymą, ar čia reikia kalbėti apie atvirus kriterijus, ar apie kažkokius e, ribojamus kriterijus, čia tikrai dar mūsų laukia įdomi diskusija. Bet vienai per kitaip mes esame pasirengę su jumis bendradarbiauti ir jums padėti. Dėkoju. E, Dėkoju, Edit. Dabar liberal demokratai. E, kalbėsiu daniškai. Mes e, visiškai pritarėme, nėra ne vieno žodžio, kuriam mes nepritartume. Bet reikia pabrėžti dar vieną svarbiausią dalyką. Mes turime galimybių langą prieš mus atsivėrusi. Tai yra dalykai, kurie gali suteikti papildomos vertės mūsų Europos piliečiams. Ir mes galime pasiekti, padaryti tą skirtumą, pasiekti lūžio. Pilar išdėstė reikia, reikiamus darbus. Deja, dėl gairių mes susitarėme prieš kokius metus, prieš kokius devynis mėnesius ir dėl to buvo susitarta prieš praeitų metų vasaros atostogas, o dabar Pilar visą tai išdėstė pranešime. Yra dvi sritis, kur aš ir Aldė frakcija pasiūlė pakeitimų. Pirma, dėl roamingo datos, tai yra dėl tos datos, nuo kada roamingo mokesčiai turėtų pasibaigti. Tai 2015. Aš nesakau, kad tai turėtų būti 16 metai. Tačiau manau, kad reikėtų labiau pasigilinti į tą sritį ir pasigilinti į kainų struktūrą. A, ir Aš bijau, kad jeigu komisija nurodytų 2016 birželio pirmą dieną, mes vis tiek tos, iki tos datos nespėtume visko atlikti. E, taigi iškyla abejonių, ar pasiūlyta procedūra, data yra realistiška. Ir kitas dalykas dėl roamingo mokesčių ir kainų draudimo. Tai jeigu tai uždraudžiame mažmeninėje prekyboje, tai turime uždrausti tai ir didmeninėje prekyboje. Jeigu nenustatysime tų viršutinių lubų, tai tuomet liks penki žaidėjai Europoje. Deutsche Telekom, Italija Telefonika, Orange, e, Vodafone. Tai tie penki turės visą infrastruktūrą. Ir jeigu jie ims mokesčius iš mažesnių arba vidutinių operatorių už roamingą, o tie mažieji negalės imti už roamingą kainos iš vartotojų, tai mes taip pasmauksime vidurinius, vidutinio dydžio ir mažuosius operatorius. Neliks konkurencinės sažiningos kovos. Tai rūpi mums, liberalams, Aldė, kad išliktų konkurencija. Tai tiek dėl roamingo panaikinimo, nes, kaip sakau, turi būti nustatytos ribos ir didiesiams, ir didmenininkams. Ir dėl tos datos kelime klausimą, ar, ar tikrai 2015 Liepos 1 yra tinkama data baigti tai roamingo praktikai, kai didelės kainos įmamos iš vartotojų už telefono naudojimą užsienyje. Taip pat malonu pastebėti, kad Pilar pasiūlymas yra ambicingesnis nei komisijos. Mums reikia ambicingos politikos. Aš pats pateikiau pakeitimų, kurie dar ambicingesni. Kartu su kolega Hökmark tikimės, kad pakeitimai bus priimti. Matome tam tikrą priešpriešą tarp to, kad mes einame skaitmen, skaitmeninimo keliu kam išnaudojame e, dažnių juostas, 200 Hz dažnių arba 700 dažnių juostas ir koks bus turinys siunčiamas tomis dažnių juostomis. Kultūrinis turinys. Ar neatsitiks taip, kad e, plėsdami tą dažnių spektrą mes e, tarsi pažeisime kultūrinį turinį, o galbūt kultūrinis turinys jau yra suradęs savo vietą. E, šiaip ir taip svarbiausia, kad mes drąsiai, ambicingai priimtume sprendimus, kurie būtų naudingi eiliniam vartotojui. Būtų puiku, jeigu mes galėtume pademonstruoti eiliniam žmogui, kad mūsų darbas yra prasmingas. Bet aišku, gerai būtų, jeigu ambicinga, suskaitmeninta Europa, juk tai yra gerai, padintų mūsų konkurencingumą ir pakeltų ekonomiką, sukurtų darbo vietų. Savo frakcijos vardu kalbės šešėlinė pranešė Anersdotter. Dėkoju Pilar de Castillo už pasiūlymų paketo pristatymą, už pakeitimus. Dėkoju liberalų ir socialdemokratų šešėliams pranešėjams už, juos, už jų nuomonės. Aš apie bendrasias nuostatas ilgai nekalbėsiu. Pilar žino, kad aš jos požiūriui, metodui pritariu. Labai gerai parlamentui ir mūsų komitetui, kad, jis, kad jie šį dosiją šiek tiek supaprastino. Dėl pakeitimų. Pakeitimai visada reikalą komplikuoja, bet vis dėlto tikiuosi, kad bus patvirtinti tie pakeitimai, kurie yra naudingi. Dabar apie komunikacijų infrastruktūrą. Ji užima didelę reglamento dalį. Gerai, kad įvesta peržiūros nuostata dėl funkcinio atskirimo. Tai garantuotų tinkamą konkurencingumą komunikacijų sektorėje. Šitas klausimas parlamente aptastas ir anksčiau. Funkcinis atskirimas kaip konkurencijos padidinimo priemonė tikiuosi vieną dieną įsigalios visose valstybės narėse. Tai būtų paskata naudingoms investicijoms, investicijoms į plačiai juoščio interneto technologijas. Taip pat matau, kad EPP ir liberalai teikia prioritetą fiziškam atskirimui. Aš manau, kad tai yra labai naudinga Europai 90-aisiais atlikus tą atskirimą e, atsirado galimybė daugeliui e, europiečių prisijungti prie komunikacijų, o to jie anksčiau negalėjo. Toliau, dėl Van Nistelrooy pakeitimo. Jame teigiame, kad geriausia, e, labai reikėtų ištirti sutarties nutraukimo mokesčius – mobiliųjų telefonų ryšio. Liberalų manimų tai yra naudinga priemonė didinant konkurencingumą. Ir aš pritariu ponui Rodė, kad šitas tikslas yra sveikintinas. Taip pat malonu, kad visos politinės frakcijos pritarė atvirajam internetui, tačiau reikia aiškiai apsibriežti, kas yra atvirasis internetas kad e, per atsarginį įėjimą neprasmuktų uždarasis internetas. Atvirasis internetas labai naudingas inovacijoms, ypač paslaugų srityje. O čia Europos Sąjunga yra iškovojusi stipres e, pozicijas ir nacionalinių lygmenių, ir tam tikrose bendrosios rinkos srityse. Aišku, šitos dalykus mes aptarnėsime šešėlinių pranešėjų ir komiteto posėdžiuose, bet jau dabar turime neblogą pagrindą politinių frakcijų susitarimui, nes visi norime inovatyvios platformos, kurioje visi galėtų veikti vienodomis sąlygomis. Dar noriu aptarti specializuotas paslaugas Jas minėjo įvairios politinės frakcijos, jos aptariamos ir kitose komitetuose. Čia problema yra apibriežti, kas yra ta paslauga ir kas ją teiktų. Pastebėjau, kad daug pakeitimų kalba apie informacinės visuomenės paslaugas, kalbama apie konkurenciją ir inovacijas, tai tos paslaugos, kurios pasitelkdamos telekomunikacijų infrastruktūrą pasiekia kitus vartotojus. <clears throat> Aš suprantu, kad informacinės visuomenės paslaugos yra prastai ir nenuosekliai reglamentuojamos ES. Tačiau, manau, turėtume atsargiai žiūrėti į informacinių informacinės visuomenės paslaugas telekomunikacijų srityje. Reikėtų atlek, atlikti išsamesnę apžvalgą, kokie yra rinkos veikėjai ir kaip geriausia juos reglamentuoti. Tai ir e, vartotojų teisių apsaugos klausimai ir e, konkurencijos klausimai. E, ir aš pritariu poniai Hercog, kad reikia atlikti nepriklausomą poveikio įvertinimą ir nepriklausomą pasiūlymą, kaip pasielgti su informacinės visuomenės paslaugomis. Taip pat e, neturime leisti pernelyg daug biurokratijos. E, jas pradėsime laikyti informacinės visuomenės arba balso telefonijos paslaugas kaip įprastas telekomunikacijų paslaugas, tai būtų negerai. Čia turėtų ir Teisėkuros institucija ir komisija atidžiai apie tai pagalvoti. Taip pat noriu galiausiai pritarti EPP ir ALDE pakeitimams dėl dažnių spektro paskirstimo. Manau, pasiūlymai geri, jie didina konkurencingumą. Taip pat noriu pritarti socialinių demokratų pakeitimui dėl nelicencinių dažnių spektro. Manau, būtent tame spektre įvyksta radikalių ir tendencijas keičiančių inovacijų. E, kitaip nei JAV mes dar nenustatėme techninių specifikacijų išmaniesiems radio įrenginiams. Ir todėl galime sukurti erdvės e, naudingoms inovacijoms, taip pat įspūdingoms technologijoms, kurios galbūt galėtų būti sukurtos čia Europoje, o ne JAV rinkoje. Tai taip pat naudinga kultūrai. Todėl prašyčiau kitų frakcijų pritarti tam, kad tam tikra spektro dalis būtų skirta nelicenciniams naudotojams nelicentiniam panaudojimui. Tai būtų platforma inovacijoms ir tai būtų naudinga mums visiems. Dėkuoju pirmininkiai, kolegoms ir tikiuosi naudingo bendradarbiavimo. Ačiū Aners Dotir, dabar šešienis pranešėjas Chichester. Ačiū pirmininkė. Prieš aptardamas pakeitimus Noriu pakalbėti apie kontekstą. Noriu priminti, kad buvau labai nusivylęs komisijos nemandagumu, komisaro nesugebėjimu atsakyti nei į žodinį klausimą parlamente, jis net nesileido į diskusijas, jis neatsakė ir į klausimą raštu, kurį vėliau nusinčiau komisarui. Tai neįtikėtina, jokio atsakymo negavau. Dėl pakeitimų dėkoju pranešėjai už atliktą darbą ir už tai, kad ji sėkmingai apgenėjo šitą pasiūlymą. Ir bendrai kalbant, aš pritariu jos pranešimui ir pakeitimams. Tačiau manome, kad Spektro klausimą reikėtų dar nagrinėti. Labai abejojame. Ar gerai, kad komisija bando centralizuoti šito klausimo priežiūrą, tai yra nacionalinė kompetencija. Tai yra blogas. Komisijos įpras, įprotis, na, gal aš pernelyg kritiškas, nežinia. Taigi, reikėtų peržiūrėti tekstą toje vietoje dėl atvirojo interneto manytume, kad svarbu čia pasiūlymą patikslinti. Pritarėme mano kolegos Harbor nuomonę, išdėstytą imko nuomonėje, tačiau nuo pranešėjos ta formuluotė labai nedaug skiriasi ir galiausiai dėl roamingo. Niekas nenorėtų greičiau atsikratyti roamingų nei aš, tačiau Labai svarbu elgtis realistiškai. Atsiminkite, tik neseniai baigėme renkti teisės aktus dėl roamingo. Ir pramonė dabar bando prisitaikyti prie tų teisės aktų. Pone De Castillo visai neseniai išdėstė tvirtų argumentų, kodėl 2015 metų data ne tik ambicinga, bet ir mažai realistiška įgyvendinimo prasme. Teoriškai viskas labai gražu, tačiau pritarčiau pranešėjos pasiūlytai datai, tai yra 2016. Dėkoju ponui Čičesteriui. Po šešėlinių pranešėjų Dabar kalbės kiti nariai. Prašyčiau neviršyti trijų minučių. Ponas Hekmark. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai ir kitiems šiandieniniams kalbėtojams. Peržvelgus pakeitimus, paaiškėja, kad jų daug, išreiškiami įvairūs požiūriai Praeitą mėnesį svaršiau, kad e, ši diskusija, ar Europa atsilieka, turi du požiūrius. Vieni teigia, kad atsilieka, kiti visiškai prieštarauja. Jeigu nematome, kad Europa atsilieka, tai tuomet dinksta diskusijos prasmė. Telekomas ir skaitmeninė ekonomika turi visos ekonomikos e, vystimuisi didžiulę svarbą. Siekis nuolat tobulėti per ateinančius dešimt metų yra labai svarbus. Dabar aptarsiu e, pranešėjos pakeitimams. Aš pritariu jiems ir bendrąją prasme, ir detalėms. Mes turime būti ryštingi, bet pragmatiški. Turime siekti rinkoje daugiau konkurencijos, daugiau inovacijų siekti bendrosios rinkos. Mano geras bičiulis ir kolega Čičester išreiškė savo nuomonę, aš galiu pritarti jo nuomoniai ir bendrai, ir konkrečiau. Yra toks paradoksas susijęs su roamingu Europos lygmeniu. Jei reikalausime, kad ši rinka liktų nacionalinė, tai tuomet gali atsirasti galimybė tęsti kainų e, reguliavimo darbus, tačiau neatsikratysime roamingo. Gal kaina sumažės, tačiau jeigu išliks atskiros rinkos, tai fra, e, roamingas išliks. E, kainos liks fragmentuotos. Dėl spektro. Turime tęsti spektrum, spektrų programos tikslus, nustatyti tikslus, atverti daugiau spektro strateginiams tikslams, sukurti daugiau pajėgumų, o viską lems ateityje greito, e, greitaigiai ryšiai. Taip pat nepamirškime laiko aspekto. Antra dėl spektro dar. Galbūt pragmatiška būtų nenaudoti savokų harmonizavimas ir panašiai. Geriau kalbėti apie koordinavimą, kad rastume daugiau tarp valstybinių sprendimų ir tikėkime iš to išplauks europiniai sprendimai. Ir trečias punktas – roamingas. Nekyla jokių klausimų, kad turime atsikraityti didelės roamingo kainos. Štai koks paradoksas. Duomenų perduodamų kiekis didėja labai sparčiai. Piliečiams kaina už tai vis tiek padidės, nesvarbu, kaip mes e, reglamentuosime tai, nes duomenų srautai didėja sparčiau nei mūsų kainos reguliavimas. Nemanau, kad kainos reguliavimas ilgalaikiu ar trumpalaikiu požiūriu yra veiksminga priemonė. Svarbiausia užtikrinti, kad atsirastų didmeninė rinka, priversti pagrindinius operatorius atverti savo tinklus vienas kitam ir daugiau konkuruoti Europoje. Tai turi būti konkurencija nacionalinių ir europinių lygmenių. Tai turėtų būti atspirties taškas. Pažvelkime į šiandieninę Europos rinką. E, roamingo kaina didina ne senieji operatoriai, bet naujieji rinkos dalyviai. E, naujieji rinkos dalyviai verčia rinką žengti į, prieką, į, prie, į priekį. Todėl turime, e, tiksliau, naujieji rinkos dalyviai mažina kainą ir turime sudaryti sąlygas jiems dalyvauti nacionalinėse ir Europos rinkose. Ir galiausiai dėl interneto neutralumo. Nebejoju, kad internetas plėtosis artimiausiais metais labai milžiniškų greičių. Turime užtikrinti daugiau prieigos prie interneto, bet nereguliuokime jo turinio. Ir užbaigsiu, pirmininkė. Dėl koordinavimo, dėl autorizavimo, leidimų turime pagalvoti, kaip sustiprinti BEREK agentūrą. Ne tik todėl, kad čia dalyvaus kandidatas, bet ir todėl, kad ji vaidins vis didesnį vaidmenį mums kuriant Europos rinką. Ačiū. Ačiū. Toliau ponė Nibler. Äh, Ačiū pirmininkė. Aš taip pat e, norėčiau pirmiausia padėkoti mūsų pranešėjui ir tiems kolegoms, kurie jau pasisakė ir kurie pateikė pakeitimų, siekdami prisidėti prie pranešimo ir pagerinti. Aš turiu porą pastabų. Pirmiausia, dėl tinklo neutralumo ir turiu porą bendro pobūdžio pastabų. Aš perskaičiau pakeitimus dėl tinklo neutralumo. Yra kolegų kultūros komitete, kurie pateikė keletą pakeitimų kuriais iš esmės siekiama patikslinti, kas turima omenyje, kalbant apie tokias paslaugas. Aš manau, kad iš tikrųjų reikia tikslesnės apibriešties, kad mums vėliau nebūtų priekaištaujama, jog mes sukūrėme dviejų greičių internetą. Galbūt komisija galėtų taip pat apie tai pasisakyti ir galbūt netgi atliktų trumpą analizę. Kai dėl formuluočių skirtumų labai didelių nėra, taigi mums bus nesunku parinkti, komp parengti kompromisinį pasiūlymą. Vokietijos spauda pasirodžiusiems pasiūlymams. Vokietijos spaudoje pasirodė e, pokalbiai su įtrio komiteto nariais ir aš pati skaičiau vieną straipsnį, kuriame buvo kalbama apie verslo skatinimą ir atitinkamų pakeitimų patvirtinimą, bet aišku, artėja Europos parlamento rinkimai ir iš tikrųjų mes turime leisti įvairiems verslo modeliams veikti internete, bet nereikėtų sluoksniuoti tos interneto verslo bendruomenės. Taigi mes renksime kompromisinį pasiūlymą ir pasistengsime, kad e, nebūtų įtraukti ar kad e, tas kompromisinis pasiūlymas nebūtų panašus į tą baisųjį scenarijų, kuri, tarsi, kuriuo gazdina Vokietijos spauda. Ir dar porą pastabų. Kolegos, mes nekartą jau kalbėjome apie šios klausimus. Ir žinome, kad informacinių ir komunikacijos technologijų sektorius Europoje gerokai atsilieka nuo JAV ir Kinijos. Mes e, bandome suspėti, bėgdami paskui šias šalis, taip pat ir Pietų Koreją. Ir svarbiausias mūsų tikslas turėtų būti didinti mūsų konkurencingumą tarptautiniu mastu. Ir man kyla rimtų abejonių dėl to, ar mes iš tikrųjų darome pakankamai e, IKT sektoriui ir ar pakaks pritarti tokiam pasiūlymui, koks jis yra dabar. Jeigu mums pavyks pagerinti sąlygas mūsų IKT sektoriuje, tai ar jeigu norime realių rezultatų, tai neturėtume galbūt pritarti tokiam, tokiems pasiūlymams. Pritariu pono Čičesterio nuomoniai. Na ir dar turėčiau pritarti tam, ką komisija siūlo dėl tarptinklinio ryšio reglamentų. Bet iš tikrųjų mes turime spręstinų problemų Europos Sąjungoje mes turėtume tapti konkurencingesniais, pasistengti tam, tapti rinkos lyderiais. Na, bet e, kas vyksta realiai, matome, kad e, mūsų Europos bendrovės nusiperka JAV bendrovės. Taigi, kaip e, šis pasiūlymas padės mūsų IKT sektoriui? Ar kalbėtume apie infrastruktūros operatorius, ar pagalbinės paslaugas ir taip toliau. Nežinau, ar tai, kas numatoma pasiūlyme, iš tikrųjų labai vertinga ir mums padės. Tai tokia bendro pobūdžio pastaba ir aš Nežinau, ar taisydami tik tai vieną kitą detalę mes gebėsime padaryti tą reikalingą ryškų šuolį į priekį. Mano nuojauta sako, kad šis pasiūlymas jo nepadės mums padaryti didelės pažangos. Taigi džiugiuosi, kad turiu galimybę išsakyti šį savo susirūpinimą ir galbūt komisija galėtų sureaguoti ir pasakyti, kuo jų pasiūlymas yra geras. Būčiau dėkinga už šį, už tokį pasisakymą. Ačiū. Toliau ponas Zaleski, kuris pavaduoja kolegę. Ačiū, aš kalbėsiu lenkiškai. Na, aš bandau suprasti kolegės Pilar filosofija išdėstyta šiame pranešime, bet tai yra detalės ir galiu pasakyti, kad internetas ir telekomunikacijos taip greitai vystosi, kad vis periodiškai turėsime grįžti prie šio klausimo ir parlamente, ir nacionaliniuose parlamentuose, ir nacionalinėse institucijose, ir beje teismuose. Kodėl? Todėl, kad vis daugiau laisvės ir aš pats už laisvę, už interneto laisvę, bet tai reiškia, kad bus tokių netikėtų e, elgesio pavyzdžių, kurie mm, kels grėsmę, tokių kaip ir kyla ir terorizmo, ir plagiato mokslo srityje grėsmė ir taip toliau. Vis dėlto mes negalime tų grėsmių išvengti, pasitraukti iš interneto, turime žengti koją, kojan su visų pasauliu. Kolega Čiščesteris sako, kad jis yra prieš centrinį valdymą. Aš manau, kad teisinga, nereikia to, bet koordinavimas kažkoks ES lygmenių turėtų būti. Ir pasakysiu daugiau. Jeigu kartais mums ir sunku e, suprasti ar susitarti dėl kultūrinių e, klausimų, kas tinka vienai valstybei, kitai netinka, bet telekomunikacijos turėtų būti tas rytis, kur mes turėtume visi, visos valstybės narės e, sutarti. Priešingų atveju iš tikrųjų sumažėja to sektoriaus vertė ir ES tada jau nebe sąjunga, o atskirų interesų siekiančių valstybių narių libdinys. Na ir dar yra čia tam tikras konfliktas. Viena vertus paslaugų tiekėjai m, mm, turi motyvą kuo daugiau pasipelnyti iš interneto plėtros. Kita vertus mes norime kad piliečiams internetas būtų nebrangus. Ir tas konfliktas reiškia, kad jeigu technologijų ir reguliavimo prasme viskas vyks sklandžiai, jeigu vartotojai bus apsaugoti, tai paslaugų tiekėjai irgi uždirbs. Nes masinė, tai bus masinė komunikacija, masiškai naudojamios komunikacijos priemonės, jau taip dabar vyksta. Na, man mokslas e, akademinis pasaulis yra mm, svarbiausia sritis. Ir kai aš devint, 90-metyje grįžau iš Kalifornijos, papasakojau apie internetą ir atvežiau tą internetą. Visi buvo didžiai nustebę, o dabar jau be interneto nebeįsivaizduojame savo gyvenimo. Internetas toliau ir technologijos toliau vystysis ir mes neturime drausti to vystimosi, nors turime neignoruoti ir stebėti pavojus, kurie atsiranda ypač susijęs su internetu na, e, tie, kas dirba švietimo sektoriuje, ką daro e, paaugliai, keturiolikmečiai, pavyzdžiui, jeigu kažkurio vieno vaiko nemėgsta, e, tai susibūrė į grupelę ir nu, sugalvoja, kaip tą vaiką nubausti. Ir jie nesuvokia, kad tai yra nusikalstama veikla ir jos už tai nubaus mokykla ar tėvai. Ne, taip ir internetas e, turėtų būti e, suformuota leistinų ir neleistinų dalykų savoka. Ir ne vien Europa, bet ir pasaulis turi būti pasirengę pažangai, kurią padarys Kinai ar kitos valstybės narės ir turime taip pat žiūrėti, kuo gali būti potencialiai piknaudžiaujama. Bet mes turime sutarti dėl esminių dalykų ES ir pasaulyje. Dėkoju, mm, Pilar, mes tikrai dar grįšime prie šios temos, tai nebus paskutinis pranešimas, o trumpai dėl komisijos pasiūlymo. Beje, mm, tas pasiūlymas tikrai neblogas ir jį galima įgyvendinti. Ačiū. Eh, Silvija Tikau, prego. Ačiū, ponė Tikau. Ačiū. Patricija. Aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai Pilar del Castillo ir pas, norėčiau taip pat pasidalyti keliomis pastabomis. Aš pateikiau daug pakeitimų, tikrai daug. Ir šis dokumentas pirmiausia yra skirtas tam, kad būtų suderintos ir supaprastintos teisėkuros e, nuostatos taikomos e, elektroniniam ryšiui. Aš nekantri laukiu šio komisijos pasiūlymo, nes viena vertus aš tikėjausi, kad tarptinklinio ryšio mokesčiai bus panaikinti. Ir aš manau, kad mes, kalbėdami apie bendrą elektroninių ryšių rinką, suprantame, kad tai yra reikalinga. Aš manau, kad būtų visiškai logiška tarp tinkliniam ryšiui taikyti tokius pat tarifus, kurie taikomi yra ir ryšiui šalies viduje. Jolab, kad komisija pati dar prieš keliarius metus pradėjo kalbėti apie tai, kad galima būtų panaikinti šios mokesčius. Nepaisant viso to, šis pasiūlymas, mano galva, teikia e, sprendimus, kuriuos dar reikėtų patobulinti. Aš manau, kad kai kurie pasiūlymai nėra tinkamai parinkti ir tinkamai argumentuoti. Pavyzdžiui, kai kalbame apie Europos, Europoje veikiančius ryšio operatorius, apie Europos operatorius. Aš neprieštarauju pačiai šiai minčiai, bet Aš nežinau, ar reikia jiems teikti privilegijas ir ar reikia jos kažkaip atskirti nuo nacionalinių operatorių. Todėl aš tengiausi pasiūlyti išbraukti tas nuostatas, pagal kurias nacionaliniai operatoriai turės mokėti tam tikrus mokesčius, o europiniai operatoriai to neturės daryti. Taigi aš manau, kad reikia užtikrinti, jog Europoje, ypač elektroninių ryšių rinkoje, niekas nebūtų diskriminuojamas. Aš manau, kad būtų visiškai netinkama šioje rinkoje kurti tokią aplinką, kurioje tam, tikro, tam tikri operatoriai turėtų e, tam tikras privilegijas, lengvatas. Be to, kaip ir sakė kolegos, mes netaip seniai patvirtinome spektro programą. Ir tuomet mums susitarti su taryba nebuvo lengva, nes jums visiems yra žinoma, jog valstybės narės mano, kad radio dažnių spektras yra valstybėms narėjams priklausanti kompetencija. Mes norime, kad šioje srityje būtų daugiau derinimo ir mes norėtumėme paskatinti veikti uh, naujoves dėgiančias bendrovės. Bet aš vis tiek manau, kad komisijos pasiūlymą šių klausimų reikia dar patobulinti. O baigdama norėčiau uh, pakomentuoti bendrą leidimų suteikimo sistemą. Aš manau, kad mūsų parlamento pakeitimai yra įdomus ir jie gali patobulinti komisijos pasiūlymą. Mes iš esmės pritarėme minčiai sukurti tokią sistemą, bet kartu aš manau, kad dabar, dabartinės pasiūlymo tekstas tikrai nėra pats geriausias. Ir tikiuosi, kad kolegos uh, supras mano mintis ir kad kolegos bus pasirengę um, bendromis jėgomis renkti kompromisinius pakeitimus. Bet to leiskite paminėti, kad ši teisėkros iniciatyva, šis pasiūlymas, ko gero, yra vienas svarbiausių, kurį pateikė komisija per visą savo darbo kadenciją. Ir tai yra teisėkuros dokumentas, kuris turis, turės tiesiognės įtakos kiekvieno piliečio gyvenimui. Ir todėl, kai renksime kompromis, kompromisus, reikės nepamiršti, kad mums reikia suformuoti labai aiškės, suformuoti aiškės formuluotės, tokias, kurios realiai padėtų mums kurti bendrą elektroninių ryšių rinką. Pone Tikalo. Ponas Gerek, ačiū, klausau kolegų ir galiu padaryti išvadą, kad mes šiek tiek užsisklendžiame ES ribose, kas tokiams šalims, e, kurios yra, kurios turi ribojasi su jūra ar e, su Atlanto vandeninu, galbūt joms tai yra priimtina. Tačiau jeigu mes kalbame apie spektrą ir spektro paskirstimą, tai pagalvokime apie pasienio, apie tas šalis, kurios ribojasi su trečiosiomis šalimis. Kokia čia būtų situacija? Jau dabar yra problemų, pavyzdžiui, naudojantis mobiliojų telefonu. Jeigu um, esame prie Lenkijos ir Ukrainos sienos, tai tada daugeliu atveju paslaugas teikia Ukrainos operatoriai. Tai kaipgi yra reguliuojami būtent tokie klausimai, kaip yra susitariama, tarkime, su Ukraina, Baltarusija ar Rusija. Nes iš tikrųjų tai yra fizikos klausimas, juostų dažnio klausimas. Ir dar vienas klausimas dėl to, kas buvo pasakyta apie inovacijas. Taip atrodytų, kad kadangi tas paskirsti, tie paskirstomi dažniai gali būti vėliau geriau išnaudojami vystantis technologijoms, tai manau, kad na, 20-30 metų šiek tiek per ilgas laikotarpis. Gal būtų galima sutrumpinti uh, tą laikotarpį, kadangi nauji rinkos dalyviai, naudojantis inovacijas, galėtų geriau išnaudoti tuos dažnius ir siūsti jais daug daugiau informacijos, didesnius informacijos rautus. Tai du tokie klausimai. Ačiū. Komiteto nariai pasisakė. Netrukus um, suteiksiu žodį pranešėjui, o dabar komisijai žodis. Ačiū pirmininkė. Komisija gali pakartoti tai, ką jau esame nekartą sakę anksčiau. Mes dėkojame pranešėjui ir dėkojame visam komitetui ir šešėlėms pranešėjams, kurie taip aktyviai dalyvavo. Ir teikė savo pasiūlymus ir formavo komiteto nuomonę. Jeigu suskaičiuotume pakeitimų skaičių, tai pamatytume, koks tai rimtas klausimas. Atsakysiu į pastabas tokia tvarka, kaip um, jos buvo išsakytos dėl mm, vieningo autorizavimo ir dėl autorizavimo panaikinimo. Daugelis uh, pranešėjo pasiūlymui pritarė e, komitete, taigi e, matome, kad e, komitetui šis klausimas yra svarbus ir nors pranešėjas siūlo kitokį modelį nei komisijos, manome, kad tas pasiūlymas yra vertingas, užtikrinant deramą pusiausvyrą pasiūlyme. Taigi vis dėlto mes norėtume matyti Europos vaidmenį, e, stipresnį vaidmenį teikiant ar atšaukiant autorizavimą. Toliau dėl spektro. Mes e, priimame domėn, kad e, pranešėjas pritarė mūsų pasiūlymui. Komisija supranta tos papildomus pasiūlymus e, dėl ilgesnės e, spektro naudojimo trukmės, nes tai svarbu investicijoms ir svarbu gaunant didžiausiai įmanomą ekonominę e, naudą iš spektro, atsižvelgiant į naujus technologijos pokyčius. Ir tokia logika yra tokia pat kaip mūsų logika teikiant mūsų pirminį pasiūlymą. Ir dar pasiūlymų yra nustatoma geresnio spektro koordinavimo procedūra belaidžiam internetui. Ir mes tikimės, kad ir ateityje bus vadovaujamasi atitinkamomis politinėmis gairėmis, kurios bus nurodytos plačiojošio interne... spektro politikos aprašyme. Toliau dėl nelicencijuoto spektro. Galbūt iš tikrųjų jis netaip aiškiai apibrieštas mūsų pasiūlyme, bet mūsų pasiūlyme akcentuojami. Mm, akcentuojama, akcentuojamos priemonės, kaip palengvinti paslaugų teikimą Dėl fiksuotos prieigos produktų mes įsi... Mes toliau laikomės komisijos pasiūlymų ir atsakysiu į ponios Nibler klausimą. Jeigu mes norime kurti naujas darbo vietas ir tam pasitelkti šį pasiūlymą turime galvoti ne vien apie telekomų ir komunikacijų e, rinką. Iš tikrųjų, čia turėtume kalbėti ir apie kitus ekonomikos sektorius, kurie, kurių produktivumas išauktų. Taigi, tai yra teigiamas aspektas, tai tik iš dalies atsako į ponios Nibler klausimą. Na ir dar viena pastaba šią temą. Mes turime atidžiau dar išnagrinėti pateiktus, pateiktus pakeitimus ir pažiūrėti, kaip juos būtų galima integruoti į dabartinės nuostatas ir kaip ieškoti geriausių sprendimų. Atviro interneto klausimas. Jis, aišku, jau nekarta aptartas dar ir prieš šį posėdį komitete ir šyrit mes kitame komitete diskutavimą šiuo klausimu. Taigi dabar atsakysiu tik trumpai jog e, svarbu aiškiai apibriežti specialiųjų paslaugų apibriežti e, komisijos nuomonę ir tos formuluotės, kurias mes naudojame, turėtų būti ne inžinerijos kalba, o teisinės formuluotės, kurios būtų aiškios teismams ir reguliuotams. Be abejo, taip pat ir inžinieriams, bet bet kuriuo atveju turi būti aišku, kad specialiosios paslaugos yra. Mm, jos skiriasi nuo interneto paslaugų, kaip jos suprantamos dabar. Dar viena pastaba, atkartojant komiteto narių pasisakymus, buvo užduotas klausimas, ar mes turime baigtinį sąrašą patvirtintų valdymo praktikų, ar mes turime būdų prisitaikyti prie kylančių naujų e, sunkumų. Ir buvo iš tikrųjų išsakyta, išsakyta susirūpinimas, kad e, baisu atverti duris, nes galime susilaukti mm, nepageidautinų pasiekmių. Iš tikrųjų, komisija stengsis e, bendradarbiauti su pranešėja ir šešėliniais pranešėjais ir ieškoti geriausių sprendimų. Toliau dėl Berek klausimo. Komisija pritarė, kad Berek turėtų būti stiprus. Tai yra vienas esminių mūsų pasiūlymo elementų. E, iš tikrųjų, dabartinė sistema turi daug privalumų. Ir galima galvoti apie dar didesnį vaidmens skirimo BEREK negu mūsų pasiūlyme. Toliau dėl tarptinklinio ryšio. Komisijos pasiūlymas numato pasirenkamą režimą ir pasinaudojimą stipriosiomis pusėmis. Na ir komisijos pasiūlymas šio požiūriu yra geresnis ir kelia mažiau klausimų negu alternatyvus pasiūlymas. Iš tikrųjų, į visus klausimus reikia atsakyti šių klausimų svarstymo procese, bet komisija gali aiškiai pasakyti, kad sprendime turi atsispindėti mūsų siūloma nuostata dėl to, kad gali reikėti taikyti tam tikrus apribojimus siekiant išvengti, kad sistema taptų nevaldoma. Na ir dar viena pastaba trumpai. Um, primamų skambučių klausimas yra šiek tiek atskiras. Kitas klausimas, į kurį reikėtų nagrinėti atskirai. E, dar kiti klausimai. Atsiprašau, pono Čičester, jeigu mes nespėjome atsakyti į jo klausimą raštu, aš pasistengsiu, kad tai būtų išteisyta. Na ir dar mes suprantame, kodėl buvo pateikti pakeitimai dėl elektroninių ryšių paslaugų. Mes savo komunikate rugsėjo mėnesį išdėstėme savo pagrindimą, vis dėlto suprantame, kokia logika buvo remiamasi teikiant šios pakeitimus, bet mes negalime jiems pritarti. Tikiuosi atsakiau. Ačiū už šį labai išsamų atsakymą. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Pone Delgastijo Vera. Ačiū, ponė pirminkė. Aš norėčiau visiems padėkoti už jų užsakytas pastabas. Kai kas kalbėjo ilgai, kai kas labai trumpai ir konkrečiai. Kai kas kalbėjo apie bendrą kontekstą, bet vienaip ir kitaip man susidarė įspūdis, kad pastabos buvo teigiamos. Taigi manau, kad sąlygos kompromisus siekti yra geros. Tikiuosi, kad visi galėsime prisimti mums tenkančią atsakomybę. Ir, ir Europos komisijos pasiūlymas e, sėkmingai bus e, tobulinamas Europos parlamente. Ir galiausiai mes galėsime visi bendromis jėgomis svariai prisidėti prie konkurencingumo stiprinimo ir prie bendros skaitinės rinkos kūrimo. Aš nenoriu nieko komentuosi atskirai ir išsamei. Tiesiog noriu pakartoti tą patį, ką sakiau ir savo žanginėje kalboje. Aš manau, kad šiandien mes turime puikią galimybę. Reikia stengtis pasiekti kuo daugiau. Nereikia apsiriboti kažkokiais labai konkrečiais ribotais interesais. Nereikia galvoti vieną apie kokį nors konkretų sektorių. Mes visi turime kažkokių savo baimių, mūsų visus kažkas neramina, ar mes norime spręsti kažkokias labai konkrečias problemas, bet kalbėtum atvirai, turiu pasakyti, kad e, atsižvelgdama į diskusijas ir čia, ir mūsų komitetas surinktus klausimus, e, žinodama apie tai, e, kas yra svarstama frakcijose, Manau, kad galiu teikti, kad kad reikia atsižvelgti ir įvairius poveikių vertinimus, įvairias analizės, kurios yra susijusios su uh, reglamentavimo aspektais. Be to turiu prisipažinti, kad niekada anksčiau nėra tekę man matyti tokios uh, tokios nuomonių įvairovės ir kartu nėra tekę matyti galim, tiek daug galimybių suderinti tas nuomonės. Aš matau, kad e, frakcijos derina savo pozicijas dėl praktiškai visų klausimų, dėl berego, dėl spektro, dėl interneto, dėl tarptinklinio ryšio kai kas gal nori labiau paremti vieną ar kitą dalyką, bet iš esmės aš matau didžiulę nuomonių konvergenciją. Ir tai yra puiku. Kaip sakė Angelika Nibler, yra tam tikrų aspektų. Ir džiugiuosi, kad jūs apie juos kalbėjote. Iš tikrųjų, apie šį klausimą jau daug buvo ir rašoma, buvo skelbiami įvairūs duomenės, bet e, e, panaši situacija yra ir kitose e, sritise, ir klimato kaitos, ir pramonės politikos, energetikos politikos. Visuomet iškyla problemų dėl to, kaip galima interpretuoti piliečių teisės Jūs taip pat tikriausiai pastebėjote, kad e, yra tam tikri e, sektoriai, tam tikros bendrovės, kurios labai mėgsta garsiai reikšti savo nuomonę įvairiose žiniasklaidos, e, įvairiose žiniasklaidos priemonėse, o kai kurie sektoriai elgesi kur kas kukliau. Įsivaizduokime, kad tai yra atviras kelias Ir aš manau, kad mes negalime jo užtverti niekam, negalime ko nors išstumti. Negalima kalbėti apie internetą ir tai, kas yra už interneto ribų, už visuomenę, kuri gali naudotis internetu ir tą visuomenės dalį, kuri negali jo naudotis. Ne. Tai netinkamas požiūris. Internetas yra mikrokosmosas, galėčiau jį taip apibūdinti. Ir jis tiesiog suvienyje įvairius mūsų visuomenės pasiekimus. Nepasikeitė nei mūsų uh, žmogiškoji, nei ekonominė vertė vien dėl to, kad mes dabar pradėjome naudoti internetą. Mes norime, kad ir žmonės, ir bendrovės galėtų dirbti tiek internete, tiek be interneto. Aš manau, kad dauguma kolegų pritarė tokiam požiūriui. Būtent jų ir remiasi ir mes turėtume pabandyti surasti sistemą, kurie atitiktų tokį požiūrį. Todėl nereikia nustatyti jokių apribojimų, jokių limitų. Ne, aš manau, kad mes turėt, turime būti atviri Būtent taip reikia dirbti. Ir kalbėdama visiškai atvirai, turiu pasakyti, kad komisijos pasiūlymas taip pat liūdėja, kad komisija yra atvira, kad ji turi atvirą viziją, kad ji nori gerbti liberalios demokratijos ir rinkos ekonomikos vertybės ir principus. O aš, diskutuodama apie atvirą internetą, tiesiog stengiausi tęsti komisijos pradėtą darbą. Man pasirodo, kad komisija pateikė gerai subalansuotą požiūrį. Man atrodo, kad mes galimyb, turime nemažai galimybių susitarti. Taip yra tam tikrų klausimų, kuriuos dar reikės aptarti, jie buvo šiandien paminėti, ir atviras internetas, ir specializuotos paslaugos, tam tikros sistemos ir kiti klausimai. Taip, dėl jų dar turėsime dėrėtis, e, dar, e, arba gali būti, kad e, turėsime juos reguliuoti ne dabar, o gal vėliau. Bet nereikia priimti tokių sprendimų, kurie užtrenktų durė, duris, kur, kurie atimtų iš mūsų galimybę kada nors vėliau reglamentuoti tuos klausimus. Ar tvarkyti tuos klausimus. Aš manau, kad taip reikia dirbti. Taip mes ir dirbame. Pažvelkite į internetą, įvairias paslaugas, įvairius susitarimus ir tai, kaip žmonės dirba. Komisija savo tekste tiesiog atspindėjo tikrovę. Be abejo, tai yra teisinės tekstas, bet iš esmės jis tiesiog atspindi tą realybę, kurioje gyvename. Taigi, aš manau, kad e, mums pavyks susitarti ir tikiuosi, kad mes galėsime teigiamai prisidėti prie šio dokumento rengimo. Ir baigdama norėčiau padėkoti už darbą, už bendradarbiavimą šio komiteto sekretoriato darbuotojams. Aš tiesiog net nežinau, kaip galima būtų jums dėkoti, nes jūs iš tikrųjų dirbote nepaprastai profesionaliai. Ir aš norėjau tą viešai, garsiai ir aiškiai pasakyti. Dėkoju. Dėkoju, nebejoju, kad sekretariato darbuotojams buvo labai malonu išgirsti jūsų gerus žodžius. Taigi balsuosime dėl šio dokumento vasario 24 dieną Strasbūrė. Dėkoju pranešėjai, ponė Pilar del Castillo Vera ir dėkoju kolegoms, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Klausimas yra sudėtingas. O dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Šiek tiek pasikeis mūsų darbuotojai, sėdintis čia prezidiume. Come sapete, eh, il signor Isvan Ignasi è stato designato per l'importante ruolo di responsabile amministrativo del BEREC e Jums tikriausiai yra žinoma, kad Lašlo Stavo Ignecijų buvo iškeltas kandidatu į uh, e e RRI vykdomo direktoriaus pareigas. Ir aš džiaugiuosi, kad ponas Ignacijus pas mus atvyko Mes e, išklausysime jūsų prisistatymą ir po to kolegos galės pateikti klausimus. Taigi džiaugiuosi, kad e, jūs pas mus atvykote. Nuo to laiko, kai pradėjo veikti Berikas, mes e, nekantrai laukime žmogus, kuris galės užimti šias pareigas. Thank you very much for the floor, Madam Chair honorable member. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbė Europos parlamento nariai. Man yra didelė garbė dalyvauti jūsų posėdėje ir keisti su jumis nuomonėmis ir kalbėti kaip e, Beriko vykdomojo direktoriaus e, e, kandidato kandidatui. Pirmininkė. Aš tiesiog norėčiau paprašyti visų, kas nori išeiti, išeiti iš salės, tam, kad mes galėtumėme išklausyti poną Ignacijų ramiai. Taigi aš trumpai prisistatysiu ir po to papasakosiu Jums, kodėl aš iškėliau savo kandidatūrą, kodėl aš noriu žimti šias pareigas. Kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, keli įžangos žodžiai, šiek tiek žo, apie mano profesinę patirtį. Aš esu vengras, kaip jau buvo paminėta. Aš esu gimęs ir užaugęs prie Tiso upės Vengrijos šiaurės rytuose. Jau penkeri metai aš gyvenu Briuselėje, tai esu vedęs, turiu dvi dukras. Ir Mano, atsiprašau, du vaikus, mano dukra e, yra labai gabi, domisi įvairiais menais, e, aktorystė, o mano sunus šimtą studijuoja in, e, in universitete ir studijuoja dirbtinį intelektą. Labai įdomus klausimas. Ir šiuo metu da, trys mano šeimos nariai yra čia Bruselėje. Aš esu technologijų mokytojas pagal išslavinimą. Ir e, tam tikrų metų man pasirodė, kad e, man pritrūko teorinių žinių ir todėl aš sugrįžau universitetą ir e, gavau verslo administravimo magistro laipsnį. Prieš pradėdamas dirbti diplomatinėje tarnyboje, Aš dar dirbau e, telekomunikacijų e, e, sektoriuje. 90-mečio pradžioje, kai prasidėjo privatizacija, aš pradėjau dirbti telekomunikacijų sektoriuje, tai buvo labai įdomus laikas ir buvo tikrai labai įdomu stebėti, kaip valstybinės telekomunikacijų įmonės buvo privatizuojamos. Uh, kaip keitėsi požiūris, kaip elgėsi e, e, nauji pas mus atvykę darbuotojai. Ir e, man buvo labai įdomu visą tai stebėti. Po to prasidėjo rinkos konsolidacija, pas mus atėjo nauji operatoriai, kurie pradėjo uh, jungti bendrovės. Uh, 12 metų aš dirbau priežymė sektorėje ir 10 iš jų vadovaujamuose postuose. Ir man atrodo, kad aš gerai, pakankamai gerai suprantu, kaip veikia rinka ir suprantu, kaip e, e, galvoja investuotojai, suprantu, ko reikia vartotojams iš e, informacinių ir komunikacijų technologijų. Privačiame sektorėje dirbdamas uh, aš rūpinausi viešuoju interesu. Ir galiausiai aš pradėjau dirbti viešame sektoriuje ir aš buvau atsakingas už AKT reglamentavimą. Ir ta, man, ta patirtis leido man ne vien gerai suprasti, su kokiais iššūkiais susiduria teisės kuriejai, kai bando reglamentuoti IKT, bet ir supratau, kaip veikia viešo administravimo sistema. Taip pat susipažinau su įvairiai šalių nacionaliniais viešo administravimo modeliais. Po to 2011 metais Vengrija pirmininkavo ES tarybai ir uh, Aš dalyvavau rengiant mūsų programą, pirmininkavimo programą savo specializacijos stratise. Dirbau Briuselėje ir tenai sužinojau apie tai, kaip veikia ES institucijos, sužinojau, kaip veikia ES teisės aktų leidimo sistema. Ir įtin e, atidžiai stebėjau, kai buvo nagrinėjami telekomunikacijų dokumentų paketai, ypač tas e, dokumentų paketas, kuris buvo patvirtintas 2009 metais. Kodėl aš norėčiau būti Beriko, eiti Beriko vykdomojo direktoriaus pareigas? Man tiesiog pasirodo, kad e, mano įsilavinimas, e, mano profesinė patirtis ir mano asmeninės savybės gali būti naudingos Beriko biurui, bet to man atrodo, kad šios pareigos iš esmės atitinka mano patirtį Ir aš norėčiau e, veikti ES lygmenių ir, dar, ir siekti keisti padėtį ES lygmenių. Ir Iš esmės, e, e, šių pareigų esmė yra nusakyta jų pavadinime, tai yra ir administracinis darbas, ir e, su vykdymu susijęs darbas. Aš norėčiau iš tikrųjų tarnauti šiai tarnybai, tai atitiktų mano asmeninį požiūrį, asmeninės savybės. Ir norėčiau gerinti padėtį telekomunikacijų srityje, nes būtent tai e, ir yra e, pagrindinis e, Beriko tikslas. Beriko biuras yra skirtas pirmiausia tam, kad remtų Beriko agentūrą. Taip kaip yra nurodyta reglamente, arba remiant naujas funkcijas, kurias jūs, teisės kuriejai, galite suteikti šią agentūrą ateityje. Todėl aš e, susidomėjęs klausiausi jūsų diskusijos dėl komunika, telekomunikacijų paketo. Ir aš matau, kad jūsų vaidmuo visuomet tampa vis svarbesnis. E, ir e, jūs turite nemažai įtakos sprendžiant Berik agentūros likimą. Kaip Bereko biuro administracinis direktorius, aš darysiu viską, kad šio biuro darbas būtų um, kuo efektyvesnis, kuo veiksmingesnis. Ir dėkuoju Jums už kvietimą atvykti pas Jūs. Ačiū, ponas Ignesi, už prisistatymą ir išdėstymą tų užduočių, kurios susijusios su šiomis pareigomis. Pirma kalbės ponia Kastilijo de Vera. Ačiū. Pirmininkė, įdomu buvo išklausyti kandidatą į Europos elektroninių ryšių reguliavimo institucijos vykdomojo direktoriaus pareigas. Vakar turėjome progos pasikalbėti. Jei jūs būtumėt patvirtintas, tai turėtumėt žinoti, kad uh, užimėte pareigas svarbių laiku ne tik telekomunikacijų rinkai, bet ir kitoms sritims, kuriuose dirba BEREK agentūra. Mūsų komitetas visada pasisakė už tai, kad BEREK, tai yra Europos elektroninių ryšių reguliavimo institucijos vaidmuo, būtų stiprinamas. O mes tai pasisakome todėl, kad per trumpą laiką institucija atliko svarbių darbų per tą laiką nuo 2009 metų, kai buvo priimtas reglamentas dėl jos steigimo. Tenka jūsų institucijai arba BEREK institucijai įvairių užduočių, bet tų užduočių ateityje daugės. Pavyzdžiui, koordinavimas elektroninės komunikacijos, informa, informacinių ir komunikacijos technologijų srityse. Jūsų e, išsilavinimas ir darbo patirtis, profilis labai tiktų toms atsakomybėms, kurios tektų jums BEREK institucijoje. Jūsų profesinė priešistorė yra kaip tik tai, ko reikia. Ir jeigu jūs būtumėt paskirtas, tai tikiuosi, kad mes susitiktume ir aptartume laukiančius darbus. Daugiau turbūt e, nėra ką čia ypatingai pridurti. Sveikiname atvykus į mūsų komitetą. Pone Hercog, socialdemokratų vardu. Atrodo, kad šiandien mano diena turbūt dešimtą kartą kalbu. Tačiau šį kartą yra labai rimta priežastis, kodėl likau posėdėje ir norėjau dalyvauti diskusijose. kalbėsiu apie poną Ignecijį, o po to apie Berg instituciją. Pažįstu Laslo nuo to laiko, kai tapau parlamento nare. Turbūt panašiu metu atvykome į Briuselį ir <clears throat> apie jį štai ką galima pasakyti. Vengrija labai susiskaldžiusi valstybė, tačiau jis susilaukė paramos iš visų. Vengrijos socialistų partija ir konservatorių partija turi mažai sąlyčio taškų, dėl mažai ko sutarė. Tačiau čia mes kalbame apie profesionalą, kvalifikuotą, pasišventusi darbuotoją. Tai buvo naudinga mūsų šaliai. Per praėjusius penkerius metus, metus dirbant su telekomunikacijų pasiūlymų paketu Vengrijai pirmininkaujant ir kitų metų visi žinojo, kad gali kreiptis į Laslo ir gauti naudingą atsakymą. Ir tokia nuomonė taip pat ir įvairių bendrovių, kurios dirbo su pirmininkaujančia Vengrija. Paprastai parlamente, keičiantis nuomonėmis su kandidatu, užduodami kieti, griežti klausimai, bet taip pat Čia svarbus ir pasitikėjimas. Dabar trumpai noriu aptarti BEREK instituciją. Jau pagal ankstesnį darbo tvarkės klausimą mes kalbėjome apie tai. Kiekviena institucija ar agentūra, tokia kaip BEREK, turi kur tobulėti. Aš dirbu ir biudžeto kontrolės komitete ir ten dirbau uh, šešėlinę pranešėją apie įvairias agentūras daugybę kartų. Kolegoms štai ką pasakysiu. Kiekviena agentūra per penkerius metus susiduria su iššūkiu, nes užduotis nustato parlamentas, tačiau jos nepakankamai niuansuotos. Būstinė nustato taryba, tačiau netobulai. Dažnai biuras jau įrengtas, tačiau nėra darbuotojų arba atvirkščiai. Darbuotojai surinkti, tačiau nėra kur dirbti. Agentūrų, panašių agentūrų mes turime maždaug 60 ir absoliuti dauguma iš jų persirga tomis vaikiškomis lygomis per pirmus penkerius metus. Svarbiausia yra šimtą kartų nekaitalioti tokių organizacijų užduočių per pirmąjį penkerių metų laikotarpį, nes jos dar nesusiformavusios, nebūtinai dar žino, kaip geriausiai dirbti. Ir pirmasis klausimas, todėl ponui Ignecijai, kaip jis pageidautų bendradarbiauti su kitomis panašiomis agentūromis ir tarptautiniais reguliuotojais, kad mes neužsimtume bereikalingų reorganizavimų, bereikalingas darbais, o kaip siekti patobulinimų. Patobulinimų tikslas turėtų būti suteikti geresnės paslaugas Europos piliečiams, geresnę skaitmeninę prieigą visoje Europoje. Berek turėtų dirbti štai šios idėjos labui. Parlamentas turėtų būti nusiteikęs labai atvirai. Ponas Ignecijai Tai pirmasis jūsų vizitas čia, bet manau ne paskutinis. Visada išklausysime jūs, kai turėsite ką pasakyti. Linkiu jums sėkmės. Džiaugiuosi, kad žmogus, kuris išmano rinką, dabartinius rinkos dalyvius, bet taip ir pat ir naujus dalyvius, kuris e, geriau imasi konkrečių veiksmų, o ne užsima rinkodarą. Džiaugiuosi, kad toks kandidatas pasiūlytas, manau, kad tai visiškai mums tinkamas kandidatas. Ponas Tošenovskis. prisijungsiu prie kolegų nuomonės. Pažįstu poną Igneci ir malonu, kad jisai užims šias pareigas. Jis turi patirties dirbant privačiame sektoriuje, žino, kaip jis veikia. Iš šalies tie darbai, tos užduotis gali atrodyti labai paprastos, bet iš tikrųjų labai nelengva suderinti įvairias taisyklės, bendradarbiauti su valstybių nacionaliniais reguliuotojais ir kitais subjektais. Jam reikia palinkėti sėkmės. telekomunikacijų sektorius labai sparčiai evoliucionuoja ir vien spėti pastebėti šio sektoriaus visus pokyčius jau yra sudėtinga. Mes dažnai bėgame iš paskos su teisės aktais, nesuspėdami dėl sektoriaus sudėtingumo koja kojon tempas, pokyčių tempas šioje srityje toks didelis, kad mes nespėjame laiku parengti tenk, teisės aktų. Noriu užduoti klausimą. Kaip įsivaizduojate bendrabiavimą su nacionaliniais reguliuotojais? Aš klausiu, vėl referuodamas į sektoriaus dinamiką, ir į tai, kad skirtingų valstybių reguliuotojai skirtingai laikosi skirtingų reguliavimo metodų ir bendradarbiavimas ko gero nebūtų lengvas. Informacinės, informacinės technologijos evoliucionuoja labai sparčiai, todėl aš džiaugiuosi, kad jūs kandidatuojate į šį postą, linkiu jums sėkmės pirmininkė. Galiausiai kalbės ponė Anders Dotter. Ačiū pirmininkė. Sveikinu poną Ignaciją atvykus į pramonės komitetą. Sveikinu jį kaip kandidatą į vykdomojo direktoriaus pareigas. Jums, kaip vykdomajam BEREK direktoriui, aš norėčiau užduoti klausimus apie telekomunikacijų teisėje kūros dalykus. dėl direktyvos 2058, ten kur padalyta atsakomybė tarp europinio ir nacionalinio lygmens už telekomunikacijas dėl domenų apsaugos. Mano įspūdis yra toks, kad koordinavimas tarp nacionalinių reglamentavimo institucijų veikia neblogai, aš kalbu apie domino apsaugą, bet prastesnis bendravimas tarp nacionalinių agentūrų ir komisijos bei BEREK. Klausimas štai toks. Kaip jūs, vykdomasis direktorius, pasirūpintumėt, kad būtų daugiau koordinavimo ir bendrabiavimo tarp nacionalinių reguliuotojų, kad Europos teisė būtų tinkamai ir veiksmingai taikoma Europos piliečių naudai. Taip pat gerai būtų, kad jūs paminėtumėt, kokių gali kilti papildomų komplikacijų iš domenų apsaugos direktyvos, nes bent jau mano šalyje, Švedijoje, gali kilti kompetencijų konfliktas tarp nacionalinių reguliuotojų ir domino apsaugos institucijų. Na, Jei daugiau klausimų nėra, tai tuomet ponas Ignici gali atsakyti į komentarus ir klausimus. Ačiū. Pirmiausia, norėtų, norėčiau padėkoti už padrasinančius žodžius ir paramą. Tai labai malonu iš jūsų pusės. Malonu, kad jūs pripažįstate Berek agentūros pasiekimus per penkerius metus. Tai akivaizdu ne tik iš jūsų komentarų, bet ir iš ankstesnės diskusijos, bei taip pat iš praeitais metais priimto pranešimo apie BEREK agentūrą. Tai sukelia šiltų jausmų ir aš perduosiu tą gerą nuomonę kolegoms BEREK. Toliau pono Tošenovskį ir ponios Anersdoter klausimai yra panašus. Jie klausė, kaip palengventi bendarbiavimą ir koordinavimą tarp skirtingų e, agentūrų. Jūs teisingai pastebėjote, kad Berek agentūra specifinė išsiskiria iš kitų ES agentūrų, nes pagrindinius veiksmus atlieka nacionaliniai biurai, o Berek tiesiog sudaro sąlygas toms ekspertų grupėms sklandžiai veikti, sprendžiant skirtingus klausimus. Taip pat mes pasirūpiname, kad biuras veiktų sklandžiai. Tokios yra bazinės mūsų biuro užduotis, pagal tas užduotis, kurios išvardytos reglamente ir direktyvose. Vieną iš jų minėjo Anders Dotter. Galiu įsipareigoti, pažadėti štai ką. Berik agentūra ir toliau koncentruosis į koordinavimo mechanizmų įgyvendinimą. Berek interneto tinklapyje galite matyti, kaip dalyjamasi dokumentais, kaip keičiamasi uh, ir koordinuojamas keitimasis gerąją praktiką. Visi tie dalykai yra išvardyti užduočių sąraše. Toliau Hercog, ponios Hercog klausimas. Kaip padidinti veiksmingumą to darbo atliekama su kitomis agentūromis? Atsakymas panašus. Berek labai Mm, veiksmingai keičiasi sektina praktika su kitomis agentūromis. Manau, pasitelkę tas gerąją praktiką mes galime ir patys pasimokyti iš kitų agentūrų organizuoti savo darbą, kad pasimokytume iš tų vaikiškų klaidų ar vaikiškų lygų, kuriamis persirga visos naujos agentūros. Dėkuoju Jums už galimybę dalyvauti šiame posėdėje ir už paramą išreikštą BEREK agentūrai. Jei ateityje būtų progų dar kartą diskutuoti, aš būtinai dalyvausiu. Mi associo a questo applauso, la ringrazio della visita. Kągi, prisijungiu prie plojimų. Galime tik tai pasidžiaugti tomis pagiromis, tais gerai žodžiais, kurie buvo jums išsakyti. Linkime didžiausios sėkmės ir tikimės netrukus jūs vėl čia pamatyti. Turime dar vieną darbo tvarkės punktą, kurį aptarsime trumpai. Kaip žinote, aplinkosaugos komitetas atsiuntė galutinį projektą dėl apivartinių taršos leidimų atidėjimo. Jau nekartą apie tai kalbėjome ir mūsų komiteto nariai, remdamėsi nustatytomis procedūromis, turėjo laiko iki turi laiko iki sausio 24 pateikti savo prieštaravimus, jeigu jų turėtų. Mes gavome prieštaravimų, jos pateikė aštuoni šio komiteto nariai, taip pat kai kurie pakaitiniai nariai. Ir mes turėtume balsuoti dėl šių prieštaravimų komitete rytoj. O šiandien galime surenkti parengiamąją diskusiją. Mhm ir pasirengti rydienos balsavimui. Diskusija bus trumpa, viena ar dvi minutės frakcijai ir pradėsime nuo mm, ponios Jordan, kuri paaiškins mm, motyvus. Ir tada kiti galės išdėstyti savo nuomonę. Ir vėliau baigsime savo diskusiją ir rytoj balsuosime. Pone Jordan. Ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad aš nesu viena iš pasirašysiųjų prie prieštaravimų. Devini parlamento nariai pas, pasirašė prie šio pasiūlymo ir paprašė manęs pristatyti jų poziciją. Taigi aš tiesiog perskaitysiu. Mm, Priemonė, pagal kurią siūloma e, atidėti ar nukelti apivertinių taršos leidimų pardavimą aukcionuose neprisideda prie užsibrieštų tikslų mažinti, sumažinti 20 procentų iki 2020 šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Manoma, kad rinka nesikišant reguliuotojams pati sureguliuos kainas ir parduodamų leidimų kiekį. Todėl ši siūloma priemonė viršyje tai, ko reikia pagrindiniams priemonės tikslams pasiekti. Kaip sakiau, aš pati nepasirašiau e, šio pasiūlymo, bet aš visiškai sutinku su to, kas siūloma, taigi galime laikyti, kad e, pasirašė daugiau nei devyni parlamento nariai. Ir dar greitai pasitikrinau komisijos pasiūlymą dėl 2030-ųjų dėl klimato politikos iki 2030-ųjų ir perskaičiusi jų šiandien patvirtinę dokumentą dar labiau įsitikinau, kad mes turime teikti savo prieštaravimus dėl atidėjimo, nes komisija daro tas pačias klaidas tame pasiūlyme dėl politikos iki 2030-ųjų, kaip ir pasiūlyme dėl politikos iki 2020-ųjų. Pirmininkė, Atsiprašau, pasakiau, kad jūs pasirašėte šį prieštaravimą, bet, e, kaip sakėte, nepasirašėte, bet, taip suprantu, jam pritarėte, bet kuriuo atveju. Matau, kad Fiona Hall prašo žodžio, socialdemokratų, e, atsiprašau, Aldė vardu. Ačiū, pirmininkė, manau, kad svarbu įsigilinti į tai, koks yra šio deleguotojo akto tikslas. kai kam nepatiko iš pat pradžių leidimo atidėjimo pasiūlymas, bet e, nelaikas dabar tą pasiūlymą atmesti, ar nelaikas dabar tam e, prieštarauti, nes buvo pateikti keli pasiūlymai dėl atidėjimo, jam pritarė 27 valstybės narės ir per antrą e, kartą, per antrą balsavimą pritarė ir Europos parlamentas. Taigi suprantu kolegų nuomonę, bet e, dabar nėra ta priežastis prieštarauti deleguotajam aktui. Ir komisijos naujasis pasiūlymas dėl politikos iki 2030-ųjų irgi nėra tinkama priežastis teikti prieštaravimą. Vienintelė priežastis būtų, jeigu komisija viršyje savo įgaliojimus teikdama tokį deleguotąjį aktą. E, o iš tikrųjų taip nėra šiuo atveju. Buvo tam tikrų politinių signalų iš tarybos ir parlamento dėl to, ką e, tai yra ir komisija dabar imasi priemonių, kurių reikia įgyvendinti priimtam politiniam sprendimui. Taigi suprantu, kad kai kurie galbūt norėtų uh, išsakyti tvirtą politinę poziciją ir pasakyti, kad jiems nepatinka atidėjimas, bet tai nėra priežastis prieštarauti šiam pasiūlymui dėl deleguotojų aktų. Ačiū. Ačiū, Fiona. Pone Madurel. Ačiū, pirmininkė. Mes manome, kad ta diskusija dėl leidimų atidėjimo, ši diskusija jau yra įvykusi anksčiau. Mes balsavome ir pritarėme galiausiai pasiūlymai, taigi dabar nelaikas pradėti diskusiją iš naujo, nes mes tarsi bandome dabar prastumti savo tiesą pro galinės duris, nes mums kažkas nepatinka. Taigi aš norėčiau, kad būtų atmestas prieštaravimo pasiūlymas. Taigi mes balsuosime prieš ir laikysimės nusiklaus požiūrio. Tokia socialdemokratų frakcijos pozicija. Ačiū, ponas Čičister. Ačiū, pirmininkė. Mes taip pat nuosekliai laikysime savo ankstesnės pozicijos. Aš pasirašiau šį pasiūlymą. Ir aš pritariu toms, tiems argumentams, kuriuos išdėstė ponė Jordan. Uh, Ir dar norėčiau pridurti, kad priemonė yra neproporcinga. Iš tikrųjų buvo um, ankstesnių atvejų, kai komisija siūlė sprendimus toms problemams, kurios neegzistuoja. Na ir šiuo atveju komisija pati yra pripažinusi, kad mes sėkmingai siekiame tikslų užsibriežtiems 2020 metams. Bet Iš tikrųjų, nereikia iš naujo pradėti diskusijų demokratinėje santvarkoje, mm, reikia laikytis tų sprendimų, kuriuos prieėmė daugelis, ar kuriuos prieėmė dauguma. Ir nereikia kažkokių sprendimų priimti po um, sutarimo. Ir tikiuosi, kad cenzūros nebus. Ačiū kolegai Čičesteriui, kaip visada, su jumoru. Pone Jubner. Ačiū. Nuo pat pradžių man atrodė, kad ETS e sistemos leidimo atidėjimo nėra, atidėjimas nėra geras pasiūlymas. Ir dabar, kuo labiau artėja tas atidėjimo laikotarpis, tuo labiau matome, kad situacijos jis nepagerins ir nepagerės pramonės situacija priešingai jį pablogės. Šiuo metu žinome, kad labai daug pramonės įmonių pasitraukė į trečiųjų šalių rinkas, perkelė savo gamybą, popieriaus, cemento, stiklo gamybą, išsikelia į, iš ES į Ukrainą ir Baltarusiją ir taip toliau. Tai man atrodo, kad mes neturėtume taip ambicingai žiūrėti į šį klausimą, sakyti, Žinote, kad iš tikrųjų mes pasisakėme už atidėjimą, bet nelabai didelė dauguma buvo tas sprendimas um, priimtas. Tik tai mes pagalvokime, kokiu tikslu mes galiausiai siekiame. E, kas iš to, kad parodysime dabar, kad galime sustabdyti sprendimo įgyvendinimą? Matome, kad sistema tinkamai neveikia, jį reikia taisyti, bet taisyti iš esmės, o ne tik imtis kosmetinių veiksmų, kad tik nuramintume savo sąžinę. Tai mano nuomonė, mes turėtume tikrai pritarti tam, kad reikėtų iš tikrųjų sustabdyti deleguotąjį aktą, nes jis nieko nepagerins, dar tik pakenks pramoniai. Ačiū. Ačiū. Mes suteikėme galimybę komiteto nariams pasisakyti, nors tokio reikalavimo pasisakyti kaip ir nėra, tokių procedūrų nėra, bet norime išklausyti visų nuomonę. Dabar žodis komisijai, prašom. Ačiū, pirmininkė, aš pasisakysiu trumpai, iš tikrųjų diskusija išsamei jau įvyko šiuo klausimu ir parlamente, ir taryboje. Kaip ir sakė anksčiau kalbėjusi įgyvendinimo galios, komisijos įgyvendinimo įgaliojimai yra aiškus. Parlamentas e, balsavo už teisinį komisijos vaidmens išaiškinimą, tas balsavimas įvyko vos praeitą mėnesį. Uh, Ir kaip buvo pasakyta, parlamentas ir taryba gali prieštarauti priemonės prieimimui, jeigu komisija viršyje savo įgaliojimus, jeigu tai netitinka komisijos įgaliojimų ar pagrindinio teisės akto nuostatų. Mes manome, kad priekybos apivartiniais taršos leidimai sistema yra sėkminga ir padeda pasiekti užsibrieštų tikslų mm, ir aiškus pirmo priedo direktyvoje turinys. Jame kalbama apie ekonomiškai pagrystą teršalų mažinimą ir kalbama apie laikotarpį po 2020-ųjų. Taigi mes manome, kad nėra teisinių priežasčių prieštarauti teisiniam aktui ir iš esmės manome, kad leidimo atidėjimas yra būtinas, nes e, ūkio subjektai turi priimti investicijų sprendimus tokiame kontekste, kai kainos yra per mažos dėl per didelės pasiūlos. Ir mes e, turime galvoti apie tos pokyčius, kurie, kurios vėliau sukels klimato kaita ir turime galvoti, kaip tai paveiks kainas ir pramonės įmonių konkurencingumą. Ačiū. Manau, kad visi dabar jau turėjo galimybę pasisakyti, rytoj vyks balsavimas. Ir tuo galime baigti komiteto posėdį, o koordinatoriai susirinks 17.30. Dėkoju visiems, rytoj iš ryto balsuosime. Ačiū.